baigiame. Balsuojama bus rytoj 12 valandą. O dabar periname prie kito darbo tvarkės punkto. Beje, beje, dabar vyksta futbolo rungtynės tarp Vokietijos ir Prancūzijos, tai visiems ir šis klausimas dabar aktuolus. O dabar toliau kitas darbo tvarkės punktas ir planas šiame metą pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Tam tikros nuorodos, kuriomis žymimas vynas, yra tradicija Europoje po 2008 reformos buvo nustatyta bendra sistema ir taisyklės. Dėl to, kaip tokios nuorodos yra pripažįstamos, suteikiamos ir saugomos. Ir ši sistema e, nubrėžia naują procedūrą kaip yra užtikrinama apsauga ir ši procedūra galioja ir ES, ir trečiųjų šalių vynui parduodamam ES. Junktinės valstijos visada skeptiškai žiūrėjo į ES tradicinių nuorodų taikomo sistemą. 2006 metais buvo sudarytas susitarimas dėl priekybos vynų tarp Junktinių valstijų ir ES. Ir šiame susitarime buvo numatyta išimtis tokių nuorodų kaip šato naudojimui. Tam, kad Junktinės valstijos naudoja šią nuorodą vynui, kurį mm, jos importuoja į Europos Sąjungą. Taip pat buvo numatytas trijų metų pereinamasis laikotarpis tiems JAV vynams, kurie buvo ženklinami tokiamis nuoromis kaip šato ir parduodami ES rinkoje. Šis perinamasis laikotarpis baigėsi 2009 kovo mėnesį. 2010 metais dvi pagrindinės JAV vynų asociacijos patikė paraišką dėl mm, šato nuorodos pripažinimo. E, ir JAV vynų parduodami ES žymėjimo šią nuorodą. Ši nuoroda iš esmės naudojama Luksemburgo, Italijos E, Čilės ir Kanados vinams. Apibrieštis, kuri naudojama, tai yra nuoroda klos apibrėžiama panašiai, bet ne visai identiškai tam, kaip ši nuoroda yra suprantama Europos Sąjungoje. Prancūzija pasipriešino sprendimui pripažinti tokią nuorodą, nes teigė, kad e, nuorodos šato naudojimas JAV e, vynams klaidintų vartotojus Europoje ir Prancūzijoje. Komisija vis dar nagrinėja šį klausimą ir yra pasirengusi iš esmės išnagrinėti situaciją. Ačiū. Labai ačiū komisijos nariui. Dabar frakcijų atstovai, pirmoji kalbėtoja, dviems minutėms, ponė Liuling. Labai ačiū pirmininkė, komisarė. Vėl mm, kalbame apie tai, kaip apsaugoti vyno gamintojus ES. Tai yra mūsų paveldas, mūsų tradicijos, mūsų intelektinė nuosavybė. Tai yra sritis, kurioje Europa yra kaip gamintoja ir eksportuotoja lyderė. E, jūs e, minėjote apie tai, kad reikia uh, užkirsti kelią tam, kad jungtinės valstijos nebepažinėtų, nebepažinėtų principų, nenaudotų žodžių šato ir klio uh, E, žymėdamos savo vynus, kurie pardavinėjami ES teritorijoje. Dėl tam tikrų užsienio tarptautinės priekybos politikos e, principų jūs negalite daryti nuolaidų JAV ir neleisti, kad taip ilgai būtų pažeidinėmi principai ir vartojami šie žodžiai tokiu būdu iškraitant konkurenciją ir kenkiant e, Europos kokybiškiems vienams. E, tai turi būti būtina sąlyga. E, kalbu apie terminą šato ir komisija yra paskelbusi apibrėžimą e, to e, termino šato, kuris yra netoks, kaip kad JAV apibrėžiama. Ir taip pat e, reikia prisiminti, kad taip galime e, registruoti trečios šalies profesionalią organizaciją, bet turime laikytis savo principų nuosekliai. Niekuomet nėra malonu prikaištauti kolegai. Žinau, kad tai yra techninis klausimas, bet tai taip pat yra ir politinis klausimas ir prašom spręskite jį. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Als nächster Redner hat für drei. Dėkoju. Tris minutės skiriamos ponui De Castro. Ačiū pirmininkė, komisijos nariai, mėly kolegos. Puikia galimybė labai ryštingai apsvarstyti strategiškai svarbų, svarbų klausimą dėl saugomų kilmės vietos nuorodų, bandant apsaugoti europinę gamybą vis dažniau matome, kaip yra padirbinėjami kokybiški Europos produktai. Sprendimas leisti naudoti žodžius šato ir klio JAV gamintojams ir po to tuos vynus pardavinėti Europos Sąjungoje iš tiesų labai e, neramina. Be jokios abejonės, e, komisarė, tokia priekybinė praktika e, gali klaidinti galutinius vartotojus, kai jie įsigyja vyną ir taip pat gali turėti neigiamų ekonominių socialinių padarinių mūsų e, gamintojams, kokybiškos produkcijos gamintojams, šato ir klio. E, šiandien apie šiuos žodžius eina kalba, tai, bet prieš keletą metų tai, ką matėme, iš, iš principo kėlė grėsmę visiems kokybiškiams sertifikuotams e, produktams turėjome padirbtų Prosecco, Rioja, šampano produktų imituojamų visame pasaulyje. Taigi turime pasinaudoti visomis priemonėmis ir apginti tą produkciją. Kalbant apie vyną, prekybos susitarimas tarp ES ir JAV pasirašytas 2006 metais yra absoliučiai ignoruojamas ir dabar 2009 metais JAV galiausiai buvo leista eksportuoti vyną naudojant žodžius šato ir klo. Mes pirmaujame maisto apsaugos ir skaidrumo srityje. Vyno rinka yra reglamentuoti tinkamais 2008 metų teisės aktais, konkrečiai reglamentu 479. Taigi turime užkirsti kelią europinių sertifikuotų produktų imitavimui ir tos pastangos neduos rezultatų, jeigu leisime žmonėms už ES ribų imituoti mūsų produktus. Dėl to susidursime su didžiuliu, didžiuliais konkurencijos sunkumais. Taigi, ponė pirmininkė, mes kreipiamės į komisiją vėlgi, prašydami, kad būtų užtikrinama kur kas skaidresnė rinka ir kad būtų užtikrinamas priekybos taisyklių abipusiškumas, kad būtų skatinama konvergencija tarptautiniu mastu, siekiant kokybės standartų, kuriu, kuriuos mes taikome čia Europos Sąjungoje. Ačiū pirmininkė. Ačiū. Kitas kalbėtojas, viena minutė, 30 e, sekundžių, ponė Grisbek. Pone pirmininkė, ponė komisarė, mėly kolegos. Po GMO ir panašių e, diskusijų prisimenate, kaip rošinis e, vynas buvo pradėtas gaminti ir dabar komisija siūlo pradėti diskusijas dėl galimybės autorizuoti tam tikrus amerikietiškus produktus ir naudoti žodžius šato ir klio, parduodant vyną. Esu prancūzė, bet kaip priminė mano kolega, tai nėra vien tik prancūzams rūpimas klausimas, nes istoriškai vindarystė Europoje yra labai populiari. Ir tai yra labai svarbis rytis, kadangi tai yra susijęs su ilgomis tradicijomis, turtingomis tradicijomis ir e, ekspertinėmis žiniomis. Šato Bordo vynams, klio, burgundiškiams vynams naudojami žodžiai yra žinomi visame pasaulyje. Taip pat e, tai reiškia Grand Cru, tai reiškia kokybę, tai yra mūsų paveldas. Be jokios abejonės suprantame, kad Junktinės Amerikos valstijos nori naudotis tai žodžiais, kad gautų pelną parduodami savo produktą, produktus kai tuo tarpu mums jau iš tiesų šimtmečius susikloščios tradicijos leidžia e, naudoti tuos terminus. Taigi, ponia komisijos nary, labai svarbu, kad gamybos srityje būtų laikomasi abipusiškumo principo ir, kaip buvo pasakyta, kyla pavojus ne tik klaidinti vartotojus, kas mums visiškai yra nepriimtina. Mes, aišku, negalime uždrausti čiliečiams ar amerikiečiams naudoti žodžius šato ir kliau, tačiau turime realiai numatyti atitinkamus apribojimus. Labai svarbu, kad būtų atitinkamai gerbiamas mūsų paveldas. Ačiū. Kolegos, vynas yra man labai svarbi tema, tai prašau, neveskite manęs jūsų nutraukti. Ponas Ferrera, GUE frakcijos vardu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisijos nary tapo siaubingos COM reformos ir to baisių padarinių Portugalijai, iškilo naujų grėsmių. Atrodytų, kad situacija atitinkamame regione nebuvo dar pakankamai katastrofiška, kai vyno gamintojai negalėjo gauti absoliučiai pasinaudoti savo darbo vaisiais. Galiausiai Tony, Ruby įvairių sporto pavadinimai buvo pasisavinti iš mūsų, mes juos naudojame šimtus metų. Tai yra tradiciniai pavadinimai. Na ir galiausiai teismų sprendimai dėl intelektinės nusavybės ir priekybiniai susitarimai tarp ES ir JAV atveria duris JAV vyno pramoniai pasinaudoti porto vyno prestižu prestižu, kurį reikėjo sukaupti per šimtus metų. Tai yra išpolis prieš vartotojus, prieš gamintojus, seniausius vindarystės regionus, kurie yra pripažįstami visame pasaulyje, palidori regionas e, Portugalijoje. Ačiū. Ačiū. Toliau ponas Dantan, dvi minutės. Pirmininkė komisijos nariai, kolegos, norėčiau papildyti acetulių linkžodžius ir palyginsiu tris apibrėžimus. Bendrijoje šato yra saugomas pavadinimas e, ir tai susijęs su 2007 e, metų atitinkamų reglamentų, taip pat 2007 e, metų dokumentais ir komisija gali suderintai taikyti taisyklės pavadinimams. 2007-2009 metais Europos komisija tai buvo prieš bendro sprendimų procedūrą, prieš ją įsigaliojančiai srityje. E, viskas atrodė buvo prasminga. Tuo pat metu JAV e, pasinaudojo 27-24 reglamento punktų e, dėl šito termino naudojimo. E, tai susijęs su vynu, gaminami iš vynogių. Ir tai siejama su tam tikra rūšimi. Jie paprasčiausiai e, galvoja apie e, rinkodaros elementus ir apibrėžimas JAV yra visiškai skirtingas nuo to, kas galėjo Europos Sąjungoje. Jis net neatspinti e, to apibrėžimo, kurį vyno gamintojų asociacija yra patvirtinus Junktinėse valstijose. Ir 2009 metais kovo 24 buvo taip pat patvirtintas atitinkamas e, reglamentas. Ir e, te, jis išspausdintas oficialiame leidinyje, bet apibrėžimas ten pateiktas skiriasi nuo to, kas e, taikoma JAV. Jeigu bendrijos teisė, kalbėtojo mikrofonas yra išjungtas. Aš sakiau du kartus, kad labai griežtai ribosiu kalbėjimo laiką ir kažkada turėjau tą padaryti. Dabar ponas Andrėjų. Pirmininkė, komisarė, kolegos, šiandieną, man atrodo, yra būtina, kreipiuosi į komisarą, kad komisija užtikrintų, jog būtų įgyvendinti visi reikalavimai, kad būtų laikomis ES reglamentų. Uh, nuostatų dėl saugomos kilmės vietos nuorodos e, trečiosiuose šalyse. Ir reikia, kad būtų laikomasi tų pačių sąlygų arba ekvivalentiškų sąlygų, kaip tos, kurios taikomos valstybėms narėms. Jeigu tai nebus, tai e, tam tikrų terminų vartojimas bus neteisėtas šatoklio, kalbu apie tuos du terminus, kurie vartojami JAV skirtingai nuo e, vyno JAV e, gamybos pas e, Europos Sąjungoje susijęs su, tai susijęs su viename ūkiai išaugintomis vyno, vynogėmis. O JAV šie terminai yra vartojami kaip komercinis ženklas, visiškai neturintis nieko bendro su gamyba. Ir E, tai greuna darbo dešimtmečius ir e, nuorodas. Mes e, matome, kad atsiradus konkurencijai iš kitų pasaulio regionų nebeapsaugomi mūsų vyno gamintojai, nebeapsaugomi tradiciniai gamintojai. Tai yra susijęs su ekonomikos klausimais. Pone komisarė, ar galėtumėte nuoširdžiai mus patikrinti, kad galima bus išspręsti JAV reikalavimus ir kad taip pat bus išspręsta problema susijusi su tradiciniais e, terminų, tradicinių terminų naudojimu ir kad tai bus padaryta palankių bendrėjai būdų. Ačiū. Vienas nulis, Prancūzija laimė. O dabar žodis ponui Silvestriui. Gerbiamės komisijos nariai, kalbame apie suklastotų produktų importavimą iš trečiųjų šalių. Prieš tai visada pasisakėme Europos parlamente. E, visai neseniai pagarsėjo vienas uh, atvejais Italijos žiniasklaidoje pasirodė gaminių, kuriuose buvo primaišyta cheminių medžiagų. Ir um, toks reportažas buvo parodytas per žinias Italijoje. Pridedama sulfidų, gedimą sulėtinančių medžiagų ir kitokių medžiagų, kurios gali būti primaišomos. Ir vis tiek uždedama etiketė, ant kurios dažnai puikuojasi garsi tradicinė nuoroda - kjanti, barolo, dar kas nors. Taip pat primaišoma cukraus, kitų medžiagų. Toks reportažas buvo parodytas per žinias, tai yra tikra istorija ir Šiandien kalbame apie tradicinės nuorodas ant JAV produktų. Ar bus numatyti kažkokie apribojimai šiam, e, šiems produktams? Kianti, Marsala ženklinamos e, tradicinės nuorodos ir taip yra pažeidžiama konkurencija, tai yra piratavimas. Kalbame apie gaminius, kurie pagaminti JAF. Ir jeigu tai vynas, tai aš kalėdų senelis. Ačiū. Toliau dvi minutės kalbės ponė Herans Garcia. Ačiū. Nors 2006-aisiais buvo pasirašytas susitarimas dėl priekybos vynu, Ir ES padarė tam tikrų lengvatų, vis dėlto JAV visiškai nepasistengė pataisyti savo tradicinių nuorodų naudojimo praktikos ir laikas, kad komisija kažką padarytų. Reikia sustabdyti JAV, kad e, nebebūtų naudojamos tokios tradicinės e, nuorodos. Būtų gerai sukurti mums saugomų tradicinių nuorodų registrą. Ir jeigu JAV norėtų naudoti tokias nuorodas kaip šato ir klo ypatingai, kaipgi komisija dabar gali užtikrinti, kad JAV taip nedarys ir kaip galima priversti JAV paisyti taisyklių ir e, paisyti ES apsaugos ir šių nuorodų saugojimo, pavyzdžiui, ispaniško hereso. Kaip turi būti sprendžiami šie klausimai? Komisija nepadeda ES gamintojams, kuriems yra taikomi labai griežti reikalavimai, jei jie nori naudoti tradicinės nuorodas. Taip pat yra nepasinaudojama kol kas galimybė rasti sprendimą dėl tradicinių nuorodų pasaulio priekybos organizacijoje susitarimo, kuris apimtų ir trečiasias šalis. Taigi, komisijos nariai, norėčiau pasakyti, kad mes turime saugoti savo gamintojus. Ačiū toliau dvi minutės ponui Dorfmanui. Pirmininkė, komisijos nariai, kolegos. Europos Sąjungai reikia, kad priekyba vynu vyktų sėkmingai pasaulyje labai daug eksportuojama ir importuojama vyno iš ES ir į ES, bet šiai priekybai vynu turi būti nustatytos aiškios sažiningos sąlygos ir gamintojams, ir vartotojams. Vartotojai turi teisę žinoti, kokia yra konkretaus produkto sudėtis. Jie taip pat turi žinoti, kad tokios nuorodos kaip šato, pavyzdžiui, yra saugomos. Aš manau, kad galima daryti nuolaidų jungtinėms valstijoms tik tokiu atveju, jeigu JAV padarys namų darbus. Ypač kiek tai susiję su tradicinėmis nuorodomis proseko, kianti, dar kitomis mm, nuorodomis ir vinais, kurie parduodami JAV. Jeigu taip paženklintas butelis, tai toks turi būti ir turinys. Mes į JAV eksportuojama 5,2 milijonus hektalitrų. Ir per pus mažiau importuojame. Turi būti nustatytos aiškios šios prekybos sąlygos. Ačiū. Toliau ponia Petrau Neveš. Ačiū ponia pirmininkė. Bet koks leidimas naudoti e, tradicinius tradicinės nuorodas porto vyno atveju yra išpolis e, prieš gamintojus ir vartotojus. Tai reiškia, kad mes turime kovoti su tokiu reiškiniu, kiek įmanydami. Tai yra išpolis prieš vartotojus, nes tyčia apsukriai vartotojai yra priviliojami pirkti ne, tuos produktus, kurie nėra realūs. Tai yra išpolis prieš gamintojus, nes nepaisant padarytų investicijų, galiausiai tai, ką jie darė š, eilę metų, kovodami geresnės, bandydami užtikrinti geresnį vietą konkurencijoje, yra paminama. Ir tai praš, praš, prieštarauja vartotojų teisų apsaugos teisės aktams ir uh, investicijoms į kokybę ir Europos produktų skatinim, skatinimui, skatinimą. Taigi 2006 metų laikina, laikina išlyga galiausiai sąlygojo piknaučiavimo atvejus, apie kuriuos puikiai žino komisija. Kai kurios nuorodos buvo naudojamos amerikiečių, tačiau matėme, kad buvo naudojamos ir kitos nuorodos, dėl kurių nebuvo dėl kurių išlygos, naudojimo išlygos nebuvo sutarta. Taigi buvo sukurtas precedentas, tačiau turime užkirsti tam kelią ir tikrai to precedento neturime plėsti, kaip čia yra numatyta. Problema nėra vien tik tai JAV, bet ir kur kas platesnė problema tre, trečiųjų šalių rinkos gali tuo pasinaudoti, ypatingai Kinija kuri veikiau importuos vyną iš JAV ir dėl to nukentės Europos gamintojai. Taigi turime vieną kartą ir visiems laikams užbaigti šio klausimo sprendimą ir kovoti su neteisėtais mūsų kilmės vietos nuorodų naudojimais. Dėkoju. Ačiū, kitas kalbėtojas, dviems minutėms, ponia Kestinger. Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Kalbant apie nuorodas vynos rytyje, reikia išvelgti uh, kokia yra reali problema. Jeigu ES nori užsitikrinti pasitikėjimą tomis kilmės vietos nuorodomis, juk to mes ir norime Euro Europoje, norime rodyti ir teikti kokybiškus produktus. Amerikos strategija yra visiškai kitokia. Aš manau, kad ES mes turime išlikti išdidus jeigu įsigalios susitarimas su Junktinėmis Amerikos valstijomis, mes e, vis dar nebūsime išsprendę šios problemos. Junktinės Amerikos valstijos susitarė drausti bendrus generinius e, kilmės e, nuorodos pavadinimus. Taigi turime išspręsti kažkaip šią problemą. Aš manau, kad komisija Europos komisija turi dėrėtis su Junktinėmis Amerikos valstijomis. Europos parlamentas jau yra pasiūlęs pozityvių sprendimų, prieimęs atitinkamą pranešimą. Abipusis pra, pripažinimas egzistuoja ekologiškų produktų srityje, taigi čia būtų irgi galima pasitelkti tą pavyzdį. Norėčiau paprašyti, kad komisija pateiktų konkrečių detalių dėl to, kaip jį ketina ateityje pasirūpinti, jog teisės aktai susijęs su vartotojų ir gamintojų apsauga būtų įgyvendinami tinkamai. Dėkoju. Dėkoju, toliau kalbės dvi minutės ponia Klas. Dėkui. Pirmininkė komisijos nari, gerbiami kolegos, vynas yra labai svarbus, jautrus projektas, tai susijęs su ekonomika ir su kultūra. ES siekia atremti regionius e, pasaulinius iššūkius, yra atlik, e, patvirtintos nuostatos dėl bendro vyno rinkos organizavimo, taip pat yra primtos taisyklės dėl kilmės nuorodos, tai susijęs su kokybė, pobūdžių vyno ir tai kūrė ir pasitikėjimą, žmonės žino, ko tikėtis iš butelį esančio vyno. Šatoklio terminai naudojami Prancūzijoje, e, Luksemburgija, Weingut, e, Vokietijoje vartojamas terminas ir tai reiškia, kad 100 procentų vyno yra pagaminta tam tikro konkretaus gamintojo šato. Ir e, tie terminai taip pat rodo ir tam tikras vertybės. Šato rodo, kad vynas kilęs iš tam tikro regiono tradicinio. Uh, E, termino Weingut mes e, ne, nekalbam apie jį gal dėl to, kad e, Vokietijos kultūra nėra taip tampriai susijusi su vynu, bet, pavyzdžiui, termino šampanas vartojimas buvo uždraustas Vokietijoje dėl to, kad buvo bandoma pasipelnyti iš šio termino. Ir labai svarbu numatyti šiuos dalykus. Vynai iš neprancūziškų valstybių neturėtų būti pardavinėjami e, su prancūziškais terminas. Komisija turėtų siekti aiškumo čia, o mūsų taisyklės neturėtų trečių šalių būti sušvelnintos, nes mes kalbame apie labai svarbę Europos tradicijų teisėkros dalį ir neturime švelninti savo nuostatos. Ačiū. Dabar spontaniški pasisakymai. Pone Sančias Šmit. Dėkuoju pirmininkė. Komisarė, gerbiami kolegos, 2012 metais mes jau išreiškėme susirūpinimą dėl komisijos pasiūlymo leisti ES teritorijoje pardavinėti JAV pagamintą vyną, su kuriuo etiketėse yra e, vartojami terminai šato ir klio, bet e, Tai yra terminai, kurie naudojami tradicinėse vieningystės regionuose Prancūzijoje ir kurie reiškia kokybę. Ir e, yra griežtos e, taisyklės tokio vyno gamybai taikomos Prancūzijoje. O JAV e, tie terminai vartojami tik tai komerciniais tikslais, visiškai neatsižvelgiama į vyno kilmę ir nėra jokių garantijų. Mūsų mūsų e, vynai yra kokybiški, e, griežtai reglamentuojami ir jeigu bus padarytos nuos, e, nuolaidos JAV, tai nukentės vynogių, vyno gamintojai ir vynogių augintojai. Dėkuoju. Komisijos narys šiame etape apibendrins diskusijas. Pirmininkė, gerbėmi nariai, pirmiausiai norėčiau visiems padėkoti už pasisakymus. Aš labai atidžiai įsiklausiau jūsų susirūpinimą ir perduosiu jūsų mintis kolegai komisijos nariui Čiolaš, kuris atsakingas už šią sritį. Ir e, tikiuosi, kad pavyks atsižvelgti į ponios Liulink prašymą. Pakartosiu tai, ką sakiau pradžioje. Komisija labai gerai supranta, koks jautrus šis klausimas ir kokios yra politinės pasiekmes tiek tarptautiniu, e, tiek vietos lygmeniu. Dėl JAV e, žymėjimo. Sustarimas dėl vyno tarp ES ir JAV yra e, gerbiamas abiejų pusių. JAV E, laikosi reikalavimų, e, laikosi ES teisės aktų nuorodų. Ir ES taip pat e, siekia įtvirtinti tradicinės nuorodos, bet tai nesusiję su uh, intelektinė nuosavybė, su intelektinės nuosavybės teisėmis, tai yra žymėjimo etiketėmis ypatumai bet siekiama, kad visi laikytųsi prievalių. Kol kas nepriimtas galutinis sprendimas, mes ir toliau nagrinėjame, kaip naudojami terminai ir mes atsižvelgsime į ES vyno gamintojų interesus, vartotojų interesus, kai e, priimsime savo sprendimą. Dėkui. Dėkuoju komisarė. Labai daug kalbėjome apie vyną. Tikiuosi, kad galėsite išgerti taurę vyno po diskusijų. Dabar posėdį baigiame. Rytoj pradėsime darbą. Darbo tvarkė yra paskelbta. Ja rasite Europos parlamento e, interneto svetainė. Dėkoju už diskusijas, dėkoju visoms tarnyboms, vertėjams, e, salės prižiūrėtojams ir kitiems. Ačiū, posėdis nutraukiamas.